norėčiau par, e, e, pranešti Jums dar vieną liūdną žinę. Gruodžio 19 dieną. E, 60, e, e, mirė 63 metų sulaukęs mūsų kolega Bradburn. Jis mirė dėl e, sunkios lygos. Jis buvo ilgametis mūsų parlamento narys ir jis, jis labai su, su, su, su dideliu ryštu atstovavo savo regionui. West Midland e, regioną. Europos parlamento vardu aš jo artimiesiems jau išreiškiau mūsų užuojautą, tačiau norėčiau dar kartą pareikšti, išreikšti užuojautą ir pasakyti, kad Europos parlamentas nepamirš šio kolegos. E, praėjusiu metu e, gruodžio 26 dieną mirė kolega Hindenmans, jam buvo 92 metai. Jis kovojo e, prieš nacius e, savo e, šalyje, kai buvo jaunas, kai buvo dar visai jaunas, jisai bėgo nuo nacijų, jisai visą savo gyvenimą dirbo taikos labui Europoje. Jis taip pat buvo Belgijos premjerų, jis buvo Belgijos užsienio reikalų ministrų ir taip pat dirbo Europos parlamente pirmą kartą, kuomet e, kolega pirmą kartą buvo išrinktas į Europos parlamentą, jis e, gavo tiek balsų, tokia balsų persvara, e, laimėjo rinkimus, kad jį tuomet Belgijos spauda pavadino ponų Europą. Mes norime išreikšti pono Tildermans šeimai Europos parlamento vardu užuojautą ir norėčiau paprašyti jūsų gerbiami kolegos pagerbti mirusiuosius tylos minute.